Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti, pradėsime darbą. Alors, That's the tradesman's entrance. Je ne me rappelle plus, je lis tout seul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 Nous allons commencer. Vous avez tous vos cartes. Pradėsim balsavimą, kolegos, ar visi turite savo balsavimo kortelės. Nes aš jau sakiau, kad be kortelių balsuoti negalėsime, balsų neskaičiuosime, tai yra tiesiog per sudėtinga. Buvo nuspręsta daugiau nebeskaičiuoti pakeltų rankų balsavimo metu, nes yra per sudėtinga. Kas neturi kortelės, turėtų nubėgti ją atsinešti. Pradėsime nuo ponios žolį, žodinio balsavimo. Tai yra žodinis klausimas pasteiso pirmininkė. Pone Dieva, neturite kortelės. On avait, on avait pris la décision. Tiesiog buvo priimtas toks sprendimas. Ir mes nebegalime sugrįžti atgal ir tą sprendimą pakeisti. Sprendimą priėmė politinės frakcijos, mes sakėme, kad paskutinis kartas, kai buvo leista balsuoti be kortelių ir dabar suprantu, kad griežtumo laikytis nėra lengva, bet visi sutarėme, kas balsavimo kortelės netineša, tas nebalsuoja. Toks sprendimas buvo priimtas vienbalsiai, tad belieka tik apgailę stauti. Nes jeigu vėl darysim taip kaip anksčiau, tai man pirmininkauti nebėra jokios prasmės. Tiesiog paskambinkite savo padėjėjams ir paprašykite, kad jums atneštų balsavimo kortelę. nes e, dabar jau dirbame antruosius kadencijos metus ir dar yra kolegų, kurie sugeba užmiršti atsinešti balsavimo korteles. Pradėsim balsavimą. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė važolį. Tarybai pakeitimų nėra. Kas už? Tai yra elektroninis balsavimas pasitaiso pirmininkė, pradedam balsuoti. Voilà, le vote est clos. Baigiame balsuoti. Vienbalsiai. Antrasis žodinis klausimas, taip pat be pakeitimų. Klausimą teikia ponė Eva Žoliai. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsuoti. Il en manque un, voilà. Le vote est clos. Baigėme balsavimą. Vienbalsiai taip pat. Dabar pereiname prie Eva Žuli parengtos rezoliucijos. Balsuosime toliau. Trečiasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis už prieš susilaikė atmesta. Devintasis iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, o prieš susilaikė priimta antroji dalis už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios devinto pakeitimo dalies. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis už. Prieš. Pasitikrinkim. Dėl vienuoliktojo pakeitimo pradedam. Baigime balsavimą. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 13 už prieš susilaikė priimta. 14 už prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš Pasitikrinkime dėl 16 pakeitimo. Pradeda balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vėl įtraukumas pakeitimas už. Prieš. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Už. Prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė, turėtume balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Vienbalsiai. Dabar balsuosime dėl esinantinės paramos Afganistanui. Pranešėjas panas Giorinis. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis, vitalis, balsuom dėl pirmosios kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji, už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Priimta pasitaisų pirmininkė. Ketvirtoji dalis kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už. Ne, sako pirmininkė liktai. Prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis žodinis pakeitimas – Pirmasis žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Penktasis pakeitimas pasirinktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis už pirmininkė pasitaiso atkrenta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas numeris 2, kas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis už prieš susilaikė. Nežinau, sako pirmininkas, turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl dvyliktojo pakeitimo. Balsavimas vaiktas priimta. 13 už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsuosime elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Dabar balsuosime. Toliau. Dokumentas, kurį parengė Eva Žolį taip pat. Pirmoji dalis, aštuntas pakeitimas. Iš dviejų dalių sudarytas. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė patvirtinti antroji dalis už. Prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Atmesta. Devintasis pakeitimas, dvi dalis iš trijų dalių sudarytas apvastaisto pirmininkas už pirmą dalį prieš susilaikė patvirtinti antroji dalis. Už prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis. Ne, kažkas netaip. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Patvirtinta bet kai prašau balsuoti rankų pakelimu, prašau aiškiai kelti ranką, sako pirmininkė. Trečioji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Dėl trečiosios dalies taip pat tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta vienuolikta. Pakeitimus iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Galime pastikrinti, jei pageidaujate, dėl antrosios 11 pakeitimo dalies. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš susilaikė pasitikrinkim. Balsuojame dėl keturioliktojo pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmesta. Penkioliktasis kas už prieš susilaikė atmesta. 16 pakeitimas iš dviejų dalių, kas dėl pirmosios prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis už prieš susilaikė. Regisi atmesta. Pasitikrinam? Pasitikrinkim elektroniniu būdu. Antroji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją <clears throat> prieš susilaikė patvirtinti, antroji dalis už prieš pasitikriname dėl antrosios dalies, balsuodami elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 už, prieš susilaikė patvirtinta. 20 už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 už, prieš susilaikė pasitikrinkim dėl 21 pakeitimo. Baigiame balsuoti. <clears throat> Patvirtinta. 22 pakeitimas už, <clears throat> prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniniu būdu, nes neaišku. Balsuojame dėl 22 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš susilaikė patvirtinta, 26 už, prieš susilaikė patvirtinta, 27 už, prieš pasitikriname, dėl 27 pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 28 atkrenta. Dabar perėmėm prie konstatuojamosios dalies. Antrasis pakeitimas, balsom dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl antrosios dalies. Pradeda balsuoti. Baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl trečio pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas jis yra iš dviejų dalių. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaikė patvirtinti antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis už. Prieš susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto. Elektroninis balsavimas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Baigiame.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 La situation, je l'ai laissé papoter une minute parce que M. Berman, il lui faut sa petite minute pour se dégourdir les jambes. Leidžiu jūs dar šiek tiek pasišnekučiuoti tarpusai, nes laukime pono Bermaną. La situation des femmes en période de guerre. Moterų padėtis karo metu aptarsime ponios Greiz nuomonę. Mes prašėme tam asociuotų komiteto statuso. Dokumente kalbama apie moterų apsaugą nuo seksualinio smurto karinių konfliktų metu ir po karinių konfliktų ir taip pat ten kalbama ir apie moterų dalyvavimą konfliktų prevencijoje ir normalios padėties atkūrime po konfliktų. Siekiama kad būtų e, iškeliamas aktualus lyčių klausimas ir siekiama, kad būtų galima šios aspektus įtraukti į ES bendradarbiavimo <clears throat> sritį su kitomis šalimis. Pone Grės, šodis 10 minučių, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šioje nuomonėje kur kalbama apie moterų padėtį karo metu, aš noriu pasakyti du dalykus. Dokumentas išplaukė iš mūsų diskusijų, kurios vyko pereitais metais mūsų komitete. Mums šis klausimas yra labai aktualus, nes manau, kad dokumente svarbu įtvirtinti tai, ką mes jau bandome įdėkti keletą metų, o būtent, kad vyktų horizontalus bendradarbiavimas tarp atskirų komitetų. Ir šis klausimas liečia ne tik moterų reikalų komitetą, bet mūsų komitetais, norėčiau sakyti, mūsų komitetais liečia taip pat. Vykstant kariniams konfliktams, e, seksualinis smurtas yra dažnai pasitelkiamas kaip viena iš priemonių Tad svarbu šį, šią problemą atkreipti dėmesį, moterų teisų klausimus privalu iškelti, taip pat privalu kalbėti apie šią problemą ir konfliktų pri, prevencijos atveju. Atsiprašau, sako, kalbėtų šiek tiek sirguliuoju. Taigi jūs turite priešais jūs dokumentą, ten yra pateikta serija rekomendacijų, kaip jūs sakėte, kurios tikslas yra E, geriau užtikrinti atsižvelgimą į moterų padėtį. Šios rytyje aktyviai dirbo moterų reikalų komitetas. Norėčiau paminėti ES strategiją dėl moterų ir vyrų teisų lygybės, kurią apmė laikotarpį nuo 2010 iki 2015 metų. Tai yra ta iniciatyva, kuri yra, sakyčiau, paraleli jungtinių tautų pareikšta iniciatyvai tuo pačiu klausimu. Dabar matome, kad susidurėme su iššūkiu. Atsakymai į problemą yra pakankamai pabiri, fragmentiški. Ir mums tenkantis iššūkis yra įnešti iš esrytį daugiau nuoseklumo. Yra kalbama apie išorės veiksmus ryti dabar vis daugiau, tačiau reikia, kad tarp išorės, atskirų, išorės politikos atskirų veiksmų būtų daugiau nuoseklumo. Toks buvo keliamas svarbiausiasis tikslas. Taigi matote, kur link suku. E, karo nervas paprastai yra pinigai, tad e, čia siekime taip pat užsitikrinti reikiamus finansinius resursus ir pasitelkti reikiamas finansinės priemonės vystomai pagalbai. Mes jau turime parengtų pranešimų susijusių su vystomąją pagalbą ir matome, kad požiūris į mano minėtus klausimus yra toks, kur nekreipiame pakankamai dėmesio į mūsų šiandien minėtas moterų problemas. Dokumente jūs taip pat pamatysite siūlymą, kurio tikslas yra pagerinti rodiklius ir turėti tokias priemonės, kurios yra ne tik gausingos kiekybinių požiūrių, bet kurios būtų puikios kokybinių požiūrių, nes klausimas yra tikrai jautrus. Tad svarbus ne šiaip savo kažkokie globalų skaičiai, o svarbiausia yra kokybiškas problemų sprendimas. Ir paskutinis dalykas prieš perdodant žodį kolegoms šią temą. Man regis, jog yra labai svarbu paminėti delegacijų svarbą, delegacijų svarbą parlamente ir būtinybę, man atrodo, užtikrinti geresnį delegacijų mokymą, kad būtų galima plačiau taikyti tą uh, subalansuotą lyčių požiūrį subalansuotą požiūrį į lyčių klausimą. Dėkoju, e, perduosiu mielai žodį kolegiams. Ir minigačiu, ponė Grez. Dabar ponė Kretų žodis, prašom. I, um, <clears throat> I like to... Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai e, Grės, už pranešimą apie moterų padėtį karo veiksmų zonose tikrai daug nuveikė, rengdama šį pranešimą, tačiau norėčiau e, pasiūlyti įtraukti papildomus aspektus, kuriuos norėčiau pristatyti. Pirmia, pirmiausiai manome, kad reikės skirti ypatingą dėmesį lyčių, lygybos, e, lyčių lygybės klausimams e, vykdant šios veiksmų tarnybos veiksmus, pasitelkiant mūsų atstovybių darbuotojus, kurie veikia trečiosiuose šalyse, taip pat plėtojant finansinės pagalbos priemonę laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, galbūt galėtume numatyti tam tikrus specialiasias nuostatas, siekiant apsaugoti moteris nuo prievartos, priverstinės prostitucijos ir apsaugoti e, motinas E, jaunas motinas, e, užtikrinant e, pagalbą maistu, sveikatos apsaugos priežiūrą, užkirtant kelią užkrečiamų lygų plitimui 2014-2020 metų laikotarpiu taip pat vertėtų E, pabrėžti su įkaitų ėmimais e, susijusias e, problemas. Manau, kad už tokius veiksmus turėtume siekti taikyti griežtesnės bausmes. Kreipiamės į tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl šio klausimo. Manau, kad turėtume tęsti savo veiksmus ir siekti, kad šių žmonių atžvilgių būtų taikoma taikomas griežtesnės bausmės, padėtis Konge, Ugandoje, Pit, e, Sudano, Darfūro provincijoje turėtų sulaukti didesnio tarptautinio baudžiamojo teismo dėmesio, kai užtikrinti asmenų uh, dingusių be žinios e, teisės ir pagalba jų giminaičiams. Čia taip pat reikėtų daugiau bendradarbiauti su veikiančiomis tarptautinėmis struktūromis. Ačiū uždėmesi, ponas Martinis. Ačiū pirmininkė. Nori. Sumamente interesante. En primer lugar, el tema me parece que es un. Dėkoju. De enorme actualidad eh, y desde luego me parece Ačiū už tai, kad e, pristatėte šią temą. Pane Grės pasirinko priimtiną požiūrį. Į šį klausimą mūsų komitetas tikrai turi, turi daug ką pasakyti šiuo klausimu. Manau, kad e, būtų pavojinga manyti, kad e, šią temą turėtų svarstyti tik žmogaus teisų ir lygių galimybių E, arba moterų reikalų komitetas, kiti komitetai taip pat turėtų pareikšti savo nuomonės. Moterys e, čia aprašomose situacijose tampa dvigubomis aukomis. Pirmiausia, jos tampa karo aukomis, taip pat kaip bet koks kitas asmo, taip pat ir vyrai gyvenantis e, karo zonose, tačiau moteris e, taip pat tampa dar ir ypatingomis e, aukomis dėl savo lyties vykstant karo veiksmams, nes jos turi atlikti savo kaip motinų pareigas, prižiūrėti vaikus, prižiūrėti senyvus vyresnio amžiaus asmenys konfliktų zonose, todėl e, tampa tam tikrą prasme dvigubomis aukomis. Kaip žinome, prievarta e, prieš moteris e, yra naudojama kaip viena iš karinių veiksmų priemonių Pavyzdžiui, samdiniai gauna tam tikrą atlygį, tokią formą už, už savo darbą ir ypatingai Afrikoje buvo e, vykdomi sisteminiai moterų prievartavimai. E, labai dažnai netgi reguliarios kariuomenės daliniai privartaudavo moteris konfliktų zonose. Todėl mes pritarėme ponės grės pasiūlymams atitinkamiems šiame pranešime. Manau, kad į pranešimą reikėtų įtraukti ES svarbu bendradarbiavimo su jungtinėmis tautomis aspektą, nes jungtinės tautos šioje srityje dirba pakankamai sunkiai ir intensyviai esama iš jungtinių tautų pusės pakankamai didelio susidomėjimo, sprendžiant, e, ir, e, už, sprendžiant šias problemas, užkvietant kelią šiems nusikaltimams. Šiuo metu jungtinės tautos didžią dalį savo pastangų sutelkia Afrikos žemynė, tačiau netolimoje ateityje Panaši padėtis buvo, pavyzdžiui, Kambodžoje, taigi turėtume remti ES veiksmus šioje srityje, nes e, tai yra jungtinių tautų veiksmus, e, nes jungtinėms tautoms tokia parama būtų naudinga. Manau, kad būtų galima įtraukti šį pasiūlymą į panas grės pranešimą ir e, dauguma parlamento narių jam pritartų, galbūt netgi vienbalsiai. Ačiū ponai Martinės, dabar ponia Mm, e, wichtigen Bericht. Dėkoju už šį svarbų pranešimą. Jau nekarta prieš tai buvo sakyta, kad jis tikrai geros kokybės. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų. Pirmiausia, pilietinės visuomenės vaidmenį, paramą vietinės e, pilietinės visuomenės atstovams, grupėms. E, tai turėtų, ta parama turėtų būti sustiprinta, ypač tam tikroms moterim grupėms reikėtų skatinti nekomplikuotus finansavimo e, mechanizmus, reikėtų stiprinti pajėgumus vietoje. E, Daugelį karo zonų dėl valstybingumo trūkumo reikėtų daryti, teikti paramą būtent tokioms e, pilietinės visuomenės grupėms. Manau, kad uh, galima vykdyti įvairius vystimosi projektus e, moterų labui, kuriuose dalyvautų moteris, kurie būtų skirti moteriams, kadangi daugelis moterų, nepaisant jų sudėtingos padėties, yra labai stiprios. Kitas dalykas tai yra galimybė moteriams įsigyti žemės konflikto zonose moterys ypač e, išsiskyrusios ar e, našlaitės ar našlės, e, jos turi problemų susijusių su žemės nuosavybė dėl tam tikrus tenykščių visuomenių specifikos ir dėl to, kas vyksta tose konflikto zonose. Ir galima būtų išvelgti ten ir tam tikrą galimybę moteriams įsitraukti į savo visuomenių stiprinimo procesus. Ir dėl to labai svarbu į tuos procesus įtraukti vietos valdžios atstovus, vietos sprendimų prieimimo um, pareigūnus. Taip pat reikėtų remti iniciatyvas. Uh, kuriamis būtų siekiama stiprinti vietos e, politinės kandidates, moteris, jų gebėjimus ir taip pat reikėtų stengtis sutelkti vyrus vietoje kad jie suvoktų, jog didesnis moterų dalyvavimas politiniuose procesuose pasitarnaus visiems, duos visiems e, naudos. Uh, Na, aš manau, kad mes dar turėsime laiko pateikti savo konkrečius pasiūlymus pranešėjai. Dėkoju dar kartelį. No, madam Tilčiarus. Žodis ponė Tilčiarus, prašau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι όντως πολύ σημαντική. Ačiū ponia pirmininkė. Na, manau, tai, kas buvo čia pasakyta, yra tikrai labai svarbu. norėčiau padėkoti pranešėjai. Tačiau manyčiau, kad čia dar šio to trūksta. Pavyzdžiui, reikia įvardinti konkrečias e, karo sąlygas, tai yra tas, tas, tas aplinkybės e, karo zonose ir moterų apsaugą ir paramą moterims e, demokratizacijos procese kai kuriuose konkrečiose valstybėse. Taip pat e, demokratinio švietimo e, stiprinimo būtinybę. Manyčiau, kad tokį aspektą taip pat būtų galima įtraukti į pranešimą. Tai, kas vyksta karo zonose, prasidėjus karui, tai yra tiesiog barbariškas žmogaus teisų, moterų teisų pažeidinėjimas, Tai yra moteris, kurios atsako už savo vaikus. Ir susidurėma su įvairiaus pobūdžio problemomis, pavyzdžiui, vaikų lygos. Jeigu iškyla tokios problemos, moteris turi turėti galimybę pasinaudoti tam tikromis E, paslaugomis, nes e, labai dažnai matome moteris yra e, verčiamos imti ginklus į rankas ir kovoti kartu su vyrais. Tačiau tai nėra moterų funkcija, ne moteris turėtų kariauti. Tačiau moteris be abejo turi būti pasirengusios ginti savo vaikus, jeigu iškiltų būtinybė jeigu išlik, iškiltų konfliktinė situacija. Apie tai būtų galima kalbėti pranešime. Ir taip pat reikėtų pasvarstyti, ar nevertėtų paraginti kai kurių konkrečių valstybių pasirašyti e, sustarimą su jungtinėmis tautomis dėl mm, siekio kovoti su smurtu prieš vaikus ir taip pat galbūt reikėtų įkurti konkrečią instituciją, kuri spręstų paramos moterims klausimus. Dėkoju. Si beaucoup, la parole est à monsieur Cashman. Dėkoju, ponas Cashman. Thank you, madam president. Uh, my colleague on my left. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandau jau seniai patraukti sekretoriato dėmesį, bet kol kas dėl nesėkmingai. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau išreikšti susirūpinimą kuris yra reiškiamas moterų atžvilgių. Tai yra tas klausimas, kuris liečia kiekvieną iš mūsų. Mes matome, kad kolektyvinis prievartavimas plinta kaip karo priemonė. E, tai plint, šis reiškinys plinta ir prieš, nukreiptas prieš moteris lesbietės, ypač prieš konfliktinėse, konfliktinėse ir po konfliktinėse situacijose. Yra būtina kuo greičiau spręsti šią problemą, skubę problemą, priimta taip pat rezoliucijų nemažai apie tai, ką daryti, kai jau įsitvirtinama taika. Tačiau ta padėtis e, dažniausiai, tai, tačiau nekalbam apie moterų padėtį, kalbam daugiau rezoliucijų apie šalies atkūrimą. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Su ponu Bermanu esame diskutavę, mums reikia aukštojo įgaliotinio, vyriausio įgaliotinio, kuris būtų atsakingas už šių reikalų sprendimą. Keista, kad iki šiol mes neturime komisijoje tokio atsakingo žmogaus, asmens, kuris galėtų atstovauti tokiam svarbiausiam dalykui, kuris atspindėtų uh, lyčių lygybės aspektą, kuris kovotų už lyčių aspekto įtraukimą visas mūsų politikas. Tai yra labai svarbus klausimas. Mes kalbame apie lyties aspektų įtraukimusias policijas, apie, diskri, apie nediskriminaciją ir panašiai. Tačiau aš manau, kad Europos komisijoje kažkas turėtų būti konkrečiai atsakingas už šią sritį. Mes nulatos vėl išradinėjame ratą. Kam to reikia? Mes priimame rezoliucijas vieną po kitos, reguliariai. Ir juose mes kalbame apie fundamentales ES vertybės. Ir vienas tas klausimas, kuris yra toks svarbus, yra akivaizdžiai ignoruojamas Europos komisijoje. Nėra nei vieno asmens, kuris būtų už šios klausimus konkrečiai atsakingas. Kiek kartų mes kalbėjome su ponia Ešton, pinigų atskirų tam nereikia. Yra pilna eks diplomatų, kurie mielai šį klausimą imtųsi kūruoti kurie taptų vyriausiojų kur, įgaliotinių, kuris būtų atsakingas už nediskriminavimą, už lyčių lygybių klausimą ir panašiai. Ketrin Ešton sako neturinti fiziškai resursų, e, kuriuos būtų galima panaudoti šiems klausimams spręsti. Tiesiog pagalvokime, ką reikėtų daryti. Jeigu mes šių klausimų spręsti nesimsime, aš manau, e, E, problema išliks, nes man atrodo, kad yra visiškai nepriimtina tai, kad turime pranešėjus, kur e, ar, ar, ar panašius asmenys, kurie rengia dokumentus, tačiau nėra konkretaus asmens, kuris konkrečiai už šį klausimą būtų atsakingas, galėtų turėti nediduką sekretoriatą ir panašiai. Mes rodome, kad negerbėme savo vertybių tokio požiūrių laikydamiesi. Mums reikia imtis veiksmų. Kol jų nėra, mes viso labo esame tik rinka, tik ekonominė bendryje. Ir ta pati ekonominė bendryje matome ekonomiškai žlunga. Tad kas beliko? Jeigu nes nekalbėsime apie vertybės, nebeliks visiškai nieko. Dėkoju. Pone Permanai, žodis jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tikrųjų, aš manau, kad moterų padėtis karo konfliktų atveju yra siaubinga. Jų dauguma ir taip pat vaikai labiausiai nukenčia nuo karinių konfliktų. Nes civiliai, kaip žinia, yra irgi tie žmonės, kurie nu, nukenčia nuo karinių konfliktų. Civiliai būna išgazdinti, nukentėję, jų problemas sprendžia tarptautinis baudžiamasis tribunolas, tačiau aš manau, kad yra būtina ir ES veikti ES turėtų paskirti specialų jį atstovą ar įgaliotinį vyriausiai, kaip sako kolega Maiklas, kuris būtų atsakingas konkrečiai už šių klausimų sprendimą. Nes yra pakankamai politinių sričių ir priemonių, kurias galėtų panaudoti ES e, moterims apsaugoti, vaikams apsaugoti karo konfliktų zonose. Manau, kad būtų visiškai logiška turėti vyriausiai įgaliotinį, kurio svarbiausias darbas ir būtų užtikrinti ES veiksmų nuoseklumą, apsaugant moterų teisės. ES čia turėtų būti pavyzdys kitiems. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Zaborska, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus, e, jis aptariamas daugeliu aspektų požiūrių. Jau antro pranešimo sulaukėme parengto moterų teisų komiteto atstovų. Anksčiau turėjome panašų pranešimą. Galbūt Problema yra ta, kad buvo parengtas pranešimas savo iniciatyva ir tos taip rimti sprendimai nėra įpareigojantis, aistantis. Todėl susidarė tam tikras užburtas ratas. Manau, kad tikrai net dabar mes pradedame šį klausimą kelti, mes tą darėme keletą kartų, mes bandėme kelti problemas, nuo kurių kenčia moteris karo konfliktų atvejais. Matome, kad pažangos nėra, pagerėjimo nėra. Galvoju, kad mūsų dokumentams šiek tiek <clears throat> trūksta kvapo, jeigu kalbame apie konflikto situaciją, karo situaciją. Mes visada matysime kenčiančias moteris, ta problema yra nuolatinė. pagerėjimo nėra, nepaisant tų pastangų, kurias deda Junktinių tautų organizacija. Moteris kenčia kaip motinos, kaip e, seksualinio smurto aukos. Jiems tenka rūpintis namų ūkių, jos dažnai tokių konfliktų atsislieka vienos su vaikais, vienos po karo, kadangi dažnai jų gyvenimo partneriai ar sutoktiniai žūsta karo metu. Taigi padėtis tikrai būna labai rimta. Galėtume sudaryti ilgiausią sąrašą tų problemų, kuriuos moteris patiria. Dabar matome, kas vyksta Šiaurės Afrikoje. Arabų pavasario metu moteris ten pakilo kartu su vyrais. Ir turiu pasakyti, kad jam, iš Jemeno Nobelio premiją laimėjus, laimėtojas, laimėtoja, tiksliau, yra, yra moteris. Tas ypatingai džiugina. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Žodis komisijos atstovams, jeigu jie norėtų kalbėti. Morning, Uh, so my name is Elena Volpi from uh, DEVCO. Ačiū, aš esu Elena Volpi, Europos komisijos atstovė EFCO direktorato. Palankiai vertiname šį pranešimą, pritarėme jo išvadoms. Mes uh, turėjome galimybę iš anksto pakomentuoti teikiamus pasiūlymus, ypač tuos aspektus, kuriuose kalbama apie paramą moteriams, moterų organizacijoms, siekiant e, suteikti moteriams e, svarbesnį vaidmenį taikos darybose e, ir dedant pastangas išlaikyti taiką. Norėjau paminėti komisijos veiksmus, siekiant prisidėti prie veiksmų šioje srityje stiprinimo. Kaip veikiausiai žinote, 2010 metais taryba patvirtino ES <clears throat> lyčių lygybės veiksmų planą, siekiant sustiprinti moterų vaidmenį. Tame veiksmų plane esama rodiklių susijusių su pajėgumu e, kūrimu ir e, tam skiriamais finansiniais ištekliais. Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 1435 e, skirta kovai už lyčių lygybę. Kalbant apie konkrečias programas, jų esama keturių Viena programa yra finansuojama iš ES e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonės e, lėšų. E, numatoma šiai programai pagalbai moteriams konfliktų zonoje skirti milijoną eurų. Programa apima Pietų Aziją, e, Afganistaną, Pakistaną, Pietų Kaukazą, e, taip pat Vidurinę Aziją, Tadžikistaną, Pakistaną, Kirgistaną. Ši programa yra įgyvendinama. Jos pagrindinis tikslas yra suteikti e, paramą moterų organizacijoms ir lyčių advokatams siekiant įgyveninti programos nuostatas iki 2020 metų, taip pat atitinkamas taikos ir saugumo rezoliucijos užtikrimo nuostatas, stabilumo ir saugumo priemonės lėšomis, kita programa įgyvendinama. Atsiprašau, pamiršau e, paminėti, kad e, Atitinkama jungtinių tautų programa, kuri buvo minėta, yra gyvendinama organizacijos e, jungtinių tautų moteris pastangomis. Kita minėta programa, jai e, yra skiriama pusantro milijono eurų, e, programos įgyvendinimas stabilumo saugumo priemonės lėšomis turėtų prasidėti 2012 metais siekiama <clears throat> atitinkama programa pat geriau gyvendinti. Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 1335 e, nuostatų įgyvendinimą, e, lyčių lygybės veiksmų e, plano programos vienas iš tikslų buvo atsižvelgiant į uh, žmogaus teisų e, ir lyčių lygybės priemonės, e, galimybės taip pat sutelkti vietos lygmenių atitinkamus išteklius siekiant įgyvendinti 1335 rezoliuciją bei e, kovoti su prievarta prieš moterimis ir diskriminacija jų atžvilgių. Šie veiksmai E, jau yra įgyvendinami, pirmininkė nutraukė kalbėtą prašydama kalbėti trumpiau, dabar mes renkam informaciją, atitinkamus pranešimus ir ataskaitas, kaip yra įgyvendinamas minėtasis veiksmų planas ir rengiame vietos lygmenio atitinkamas teminės programas. Labai ačiū. Varsteiksiu žodį poniai Grės, sako pirmininkė, apibendrinti diskusiją. Dėkoju už vėl man suteiktą žodį. Dėkoju Europos komisijos atstovai, kuri priminė vairias programas, kurios, e, dėl kurių yra susitarta, tačiau aš matau, kad ši diskusija buvo tikrai labai praturtinanti. Sužinojome daug. Nepaisant jau dabar įgyvenintų programų, reikia labiau pabrėžti moterų padėties klausimus, moterų padėties karo metu klausimus. Aš pasižymėjau tai, ką kolegos man esant reikalinga pridėti, kad pranešimas būtų papildytas, praturtintas. Pone Kretų, pavyzdžiui, kalbėjo apie prostituciją ir apie privartavimus, kalbėjo apie medicinius tam tikrus aspektus, kolega Martinės priminė, kad e, privartavimai karo metu yra naudojamas kaip ginklas. Taip pat išgirdau seriją kitų siūlymų, kuriuos paminėjo kolegos. Jie, pavyzdžiui, kalbėjo apie bendradarbiavimą su Junktinių tautų organizacija. Galbūt reikėtų paminėti stipresnius, glaudesnius santykius su pilietinė visuomenė. Taip pat be kita ko buvo pasakyta, kad moteris turi būti laikomos ne tik karo aukomis, bet tai jos taip pat turėtų būti laikomos labai e, rimta atstatomąją jėgą po konfliktinėse situacijose. Išklausėme daug siūlymų ir teisė, moterų teisė įsigyti žemę yra irgi vienas esminių siūlymų. Mums Europoje tai atrodo savaime suprantamas dalykas. Ne taip visada buvo, kažkada situacija buvo visiškai kitokia. Tačiau tai yra tikrai labai įdomus siūlymas, į kurį aš atsižvelgsiu. Dar galiausiai ponas Kašman pas pareiškė labai įdomų siūlymą. Nežinau, kaip tą padaryti, kokią formą, tačiau e, buvo paminėtas siūlymas, kad ES turėtų specialų atstovą ar vyriausiai galiotinį šiems klausimams kūruoti. Aš išgirdau, kad buvo minima Nobel, Nobelio premijos laureatė iš Jemeno, iš Liberijos moters atvejis taip pat yra įdomus. Ji karo konflikto atveju ten suvaidino reikšmingą vaidmenį. Galbūt būtų galima, pavyzdžiui, pakviesti e, šią drąsią moterį čia į parlamentą. Manau, kad išvada būtų tokia. Turime siūlymų, turime minčių. Buvo išsakyta daug specifinių labai dalykų. Tačiau svarbiausias klausimas yra toks, ką daryti, kad šitie sprendimai visos šios rezoliucijos būtų saistančios, privalomos. Tai yra tie dalykai, prie kurių dar turime dirbti. Lauksiu ir toliau jūsų komentarų. Dėkoju. Ačiū, ponė Grė, sako pirmininkė, primenu, kad iki šio vakaro 17 valandos galima teikti pakeitimus. Ir balsuosime lakryčio 7 dieną mūsų posėdžių metu. Keliaukime toliau, šiek tiek vėluojame. Atsiprašau tų, kurie ką tik atvyko į posėdį. Dabar pereisime prie vystimosi komiteto delegacijos į pietų Sudaną. Ir e, taip pat dalyvauja ir kai kurie AFET komiteto nariai. Jūs žinote, kolegos, kad mūsų komiteto delegacija iš Sinaldi ir Rinaldi lankėsi Aš, nu, Liepos 18-22 pietų Sudane, Liepos 9 dieną e, šis regionas paskelbė nepriklausomybę, atsiskirdamas nuo Šiaurės Sudano po karo, kur buvo tūkstančiai aukų. Tikslų ši misija turėjo daug, nes tikslas buvo, kad būtų sprendžiamos esminės problemos, kurios tebėra neišspręstos, humanitarinė padėtis tebėra kelinti susirūpinimą, E, tarp šiaurės ir pietų Sudano siena nėra nustatyta, dėl to dar tebe vyksta rimti konfliktai. E, naftos pajamų dalybos taip pat yra tas klausimas, dėl kurio nesusitarta. Sveikinu Polę Marsen, jie yra specialioji ES atstovė Sudanui ir Pietų Sudanui. Ji kalbės po kolegos Patrys Tyrolien, jis e, pristatys misijos rezultatus. Kviečiu laikytis kalbėjimo laiko, nes, kaip jau sakiau, šiek tiek vėluojame. Ir dabar žodis 8 minutėms ponui Tyrolyje. Prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. ES specialioje atstovė, gerbiami kolegos. Kaip žinia, Mūsų komitetas turėjo galimybę Liepos mėnesį nusiųsti savo delegaciją į Pietų Sudaną. Man teko garbė vadovauti mūsų menkutėj delegacijai, kadangi mane lydėjo tik kolega Rinaldi. Tai buvo tas laikotarpis, kuris nebuvo galbūt pats tinkamiausias, gyvenome labai spartietiškomis sąlygomis ir poleminių dalykų vis, visokių čia neminėsiu, tiesiog pasakysiu, kad tas naujas pietų stanorstybės kūrimas susiduria su daug kliūčių. Esant tokiam ypatingam kontekstui, mūsų komiteto tikslas buvo susirinkti informaciją apie taikos procesą, apie tai, kokie poreikiai yra vystimusi srityje, kaip įtvirtinti gerą valdyseną ir ką išsiaiškinti, ką ES galėtų šią srityje nuveikti. Mes delegacijos vardu dėkojame poniai Malsden, ES specialiai atstoviai Sudane ir Pietų Sudane. Ji pagerbė mūsų savo dalyvavimo posėdėje ir šiandien. Taip pat dėkoju e, džiuvoje dirbančiam visam jos personalui, kurie reikšmingai prisidėjo prie misijos sėkmės. Kaip žinote, 2009 Liepą E, ši, organiz... ši valstybė, Pietų Sudanas, tapo 190-ąją jungtinių tautų nare. Dabar ši šalis, didžiausia Afrikos valstybė Sudanas, yra padalyta į dvi, dalybė, į dvi valstybės - Sudaną ir Pietų Sudaną. Ši šalis yra didžiausias iššūkis, kuriant naują valstybę pasauliniu mastu. šioje šalyje 85 procentai suaugusių yra neraštingi, 50 km viso labo kelių yra asfaltuoti, sanitarinių sąlygų praktiškai nėra jokių. E, ten dirba gal 120 gydytojų, kokios 8 akušerės ir apie 100 medicinos seserų. Taip pat E, badas veši šioje šalyje, tarpusavį kovoja įvairios gentys, e, atsiranda nauji atskirų vadukų vadovaujami ginkluoti būrei, kurie tarpusavį kovoja. Taigi iššūkių tikrai labai daug. Pietų Sudanas ilgus metus sulaukdavo tarptautinės pagalbos techniniai ir finansiniai pagalbai poreikiai ten yra didžiuliai. Nuo 2005 metų ES pateikė vystomosios pagalbos, kuris siekia daugiau nei 650 milijonų eurų. 676 milijonai eurų buvo pateikta humanitarnės pagalbos. Užsienio reikalų ministrai sutarė gegužės mėnesį numatyti papildomas lėšas kurios siekia 200 milijonų eurų, kad būtų galima paremti vystomas į planą skirtą trejiems metams. Susitikinėjome daugelį kartų dvišalių pagrindų. Kalbėjome su ponia Marsden, kuri aktyviai kuriuo šios klausimus. Su naujosios nacionalinės asamblėjos pietų sudano pirmininku irgi buvome susitikę su sekretoriumi, kuris yra uh, atsakingas už taikos sustarimų gyvendinimą, su žmogaus teisų komiteto pirmininku, su pilietinės visuomenės atstovais. Su ponė Malden minėjome du, dvi temas daugiausia. Kinijos vaidmuo šalies atkūrime ir saugumo sektoriaus reforma. Tai buvo du kelti svarbiausi klausimai. Norėčiau pasakyti, kad Kinijos apetitas yra tikrai didžiulis. Jai reikia naftos, jai reikia e, Sudano iškasenų. Ir mes su ponė Malsin kalbėjom, kad visą tai turime vertinti atsargiai, reikia siekti bendros pozicijos. Taip pat svarbu pareikšti susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties, nes pasirašant sutartį su Kinija, pavyzdžiui, pietų sudanei, šios aspektus dėmesio kreipiama nedaug. Vario sektorius taip pat reikalauja reformų, nes jis gali padėti numatyti tvarų šio sektoriaus vystimasi, taip pat tai gali padėti plė, šaliai plėtotis ateityje. Pone Valten minėjo, kad pietų Sudane turi būti sudaryta nauja vyriausybė. Valstybės biudžeto didžioji dalis e, keliauja armija. 145 tūkstančiai tokio dydžio bus šalies karinės pajėgos. Svarbu užtikrinti reintegracijos procesą, kurti darbo vietas, užtikrinti mokymus buvusiems kovotojams ir svarbu, kad būtų dirbama nacionalinio susitaikymo linkme. Tai bus vienas iš tos visuomenės kūrimo ramščių. Mes kalbėjome su pietų Sudano pilietinės visuomenės atstovais, su nevyriausybinio organizacijų atstovais. didelis vaidmuo atkuriant visuomenę tampa pietų, ta, tenka pietų sudano parlamentui. Vien, ke, parlamentarai, kai kurie lydėjo mūsų delegaciją ir priminė, kaip svarbu yra bendradarbiauti tarpusavyje, ypač kuriant institucinius gebėjimus. E, taikos sustarimų įgyvendinimas irgi buvo aptariamas mūsų diskusijose. Tebėra daug kliūčių šioje srityje pavyzdžiui, sienos demarkacija ar, ar, ar, ar kapitalo judėjimas tebėra svarbios problemos šioje srityje. Taip pat svarbus klausimai yra susijęs su gamtos išteklių pasidalymu. Na, pajamomis iš naftos, vandens pasidalimas tebėra svarbus neišspręsti klausimai. Vietoje veikia kai kurios e, užsienio valstybių e, ginkluotos grupuotės, pavyzdžiui, Ugandos, kai kurių karo vadukų paėgos veikia šalyje, tuo keldamos jai nacionalinę grėsmę. Timorė vykę įvykiai taip pat turėtų mums būti pamoka. Svarbu, kad paėmos iš naftos būtų panaudotos viešosioms investicijoms, kad jos tarnautų visai šaliai. Vyko diskusijos dėl reikiamų pasikeitimų, kurio, ir, o pasikeitimų turės būti esminių. Na ir galiausiai dėl valdysenos. Delegacija išklausė žmogaus teisų pirmininko e, ir pasak jo pereinamoji vyriausybė nepakankamai vertino visuomenės, pilietinės visuomenės lūkesčius ir, o vyriausybė teikia klaidingą informaciją. Norėčiau pasakyti, kad ta liktis, su kuria susidurėme tame regione, bus tikrai sudėtinga išspręsti. Svarbu, kad būtų bandoma rasti tvarų sprendimą šiai šaliai. O tam pirmiausia reikia sukurti tokią valstybę, kuri būtų drasi, kuri elgtųsi ryštingai ir kuri turėtų reikimas institucinės struktūras. Naftos ištekliai ir iškasenos galėtų būti labiau rizika pietų Sudanui, o ne galimybė, nes ekonominis sektorius yra praktiškai negyvas šioje šalyje. Tad yra tokių, kurie mielai darytų viską, kad tos resursus galėtų pasisavinti. Tad svarbu, kad tokiems dalykams būtų už, užkirstas kelias, kad šalis galėtų vystytis. Tai šaliai reikia tarptautinės bendruomenės paramos. E, ypač aktyvę paramą, mano supratimu, turėtų teikti Europos Sąjunga. Mes susitikome su, su Pietų Sudano vadovais, jie yra pasirengę vykdyti dialogą, pasirengę partnerystiai. Ir manyčiau, kad Mūsų parlamentas čia turėtų vaidinti esminį vaidmenį, skatinant parlamentinę e, demokratiją, užmesgant ryšius pirmiausia su Pietų Sudano parlamentu. Dėkuoju uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur Tirolien. Je passe à... Ačiū, pana Tirolinė, perdėsiu žodį panė Marcin penkioms minutėms kalbėti. Um, well, thank you very much, and I very much welcome. Labai ačiū. Labai teigiamai vertinu šį, šį Europos parlamento pranešimą ir e, turėjome galimybę su parlamento atstovais susitikti Džuboje. Vyriausiai galiotinė dalyvavo Liepos 9 dieną pietų Sudano nepriklausomybės skelbimo iškilmėse pasveikino su e, sunkiai iškovota nepriklausomybė, pažadėjo ES ilgalaikę partnerystę, siekiant padėti, kad e, jauniausia e, pasaulio valstybė taptų saugi, taikinga ir e, pateisintų jos gyventojų lūkesčius. Mes taip pat siekiame, kad Pietų Sudano vadovybė paklotų pamatus žmogaus teisės gerbiančiai ir e, teisės viršenybę pripažįstančiai e, valstybei. Pietų e, Sudanas pradėjo gyvendinti plačių užmojų šimto dienų programą E, Ženevoje, jungtinių tautų būstinė, tai programa buvo pristatyta, tačiau e, vyriausybė, neturėdama atitinkamų pajėgumų, nesugeba pademonstruoti pažangos kovojant su korupcija, sprendžiant rimtas e, problemas susijusias su genčių tarpusavio kovomis ir priimant iš šiaurės atvykstančius pietų Sudano gyventojus taip pat turi kovoti su prekybos blokada prie šiaurinės sienos, įvesti naują valiutą, užtikrinti maisto tiekimą, saugumą, perkelimą e, pabėgėlių iš, e, iš konflikto zonos šiaurė taip pat tęsiasi įtampa dėl e, neišspręstų teritorinių klausimų su šiaurės sudanu, todėl mes raginame tiek Hartumo, tiek Džubo darybų keliu rasti sprendimą ES teikdama e, humanitarinė ir vystamoji pagalba siekia stiprinti pajėgumus, e, pilietinė visuomenė daugiau gali suteikti e, moterims, mes turime užtikrinti, kad teikiama pagalba būtų uh, E, iš ES pusės teikiama nuosekliau, turime sutelkti savo pastangas į šešis sektorius - švietimas, sveikatos apsauga, e, vandens tvarkymą, teisingumą, teisės viršenybę ir e, kaimo vietovių plėtrą bei žemės ūkio. Mes raginame Pietų Sudaną laikytis kotonų susitarimo ir pagal šį susitarimą ES teiks Pietų Sudanui savo pagalbą. Mes palaikome glaudžius su E, kontaktus su Pietų Sudano atstovais šiais klausimais. Siekiame, kad ES vykdytų struktūrinį dialogą su naujaja Pietų Sudano vyriausybė. Taip pat glaudžiai bendradarbiausime su jungtinėmis tautomis, e, paremdami Pietų Sudano vyriausybę e, jai rengiant valstybės institucijų kūrimo ir taikos užtikrinimo planą. Taip pat mes E, pasirašysime perinamojo laikotarpio bendradarbiavimo susitarimą, kuris būtų paremtas abipusę atskaitomybę su Pietų Sudanu. E, Pietų Sudano e, klausimų bus rengiama šių metų eigoje tinkama konferencijoje Vašingtone. Mes kuo greičiau stengsimės įkurdinti džiuboje savo atstovybę tam, kad dirbdami vietoje galėtume gyvendinti savo e, plačius e, užmojus ir su jais susijusius e, tikslus. ES sieks stiprinti savo kontaktus su Pietų Sudano parlamentu, siekdama įtvirtinti šioje šalyje demokratiją, tačiau padėtis Šiaurės Sudane, pietų Kardafone mums kelia e, susirūpinimą, daugiau nei 300 tūkstančių žmonių e, e, laikomi perkeltais asmenimis ir jungtinės tautos neturi galimybių teikti jiems atitinkamą pagalbą. Manau, kad ateityje bus daugiau skiriama galimybių aptarti padėti pietų. Uh, Sudane. Pone Tyrolie, norėtumėte apibendrinti diskusijas? Atsiprašau, nepastebėjau ponios De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimai skiriami ponė Marcin, nes ji turi naujausią informaciją. Patriso Tironija parengtas pranešimas reaguojant į padėtį vietoje, manau, kad kaip e, ponė Marcin teigia, reiktų paremti šią jauną demokratinę valstybę po nepriklausomybės paskelbimo yra žengti pirmieji žingsniai, tačiau reikia žengti ir tolesnius. Aš e, su patenkinta ta aplinkybė, kad bus parengtas e, strateginis dokumentas, e, kuriame bus siūlomi konkretus pasiūlymai ir žingsniai susiję su tolesniu pietų sudano vystimosi, aš manau, kad ir toliau reikėtų vykdyti tą strateginį planavimą, kas nėra taip paprasta. Du klausimus noriu užduoti susijusius su dabartiniais įvykiais. Pirmasis klausimas e, susijęs su tuo, e, e, kokiame etape dabar yra šalies konstitucijos rengimas kadangi teisėkuros e, darbas vykdomas sukėlė tam tikrą įtampą tarp e, valdančiosios partijos pietų sudane ir opozicinės partijos, kuri jautėsi e, atskirta nuo teisėkuros veiksmų. Po kiek laiko tikimasi, kad bus baigti parengiamieji darbai, konstitucijos darbai ir bus surenkti rinkimai. E, taigi būtų įdomu sužinoti, kokia pažanga pasiekta nuo Liepos mėnesio. Kitas klausimas e, susijęs su Kotanų susitarimu. Ar pietų Sudanas yra pasirengęs e, pagal kotonų susitarimą ratifikuoti tarptautinio baudžiamojo teismo nuostatas, galbūt tai nebūtų Galbūt būtų galima kalbėti e, apie tam tikrą džentelmenų sustarimą tarp Salvakyro ir Bašyro. Jūs puikiai žinote, kad e, pono Bašyro e, atžvilgių galbūt Tarptautinis baudžiamasis teismas taiko arba siekia taikyti didžiąją dalį veiksmų, tačiau Pietų Sudanas, norėdamas išlaikyti geresnius santykius su <clears throat> Šiaurės Sudanu, e, E, atitinkamo e, susitarimo nėra ratifikavęs. Galbūt reikėtų per būsimą plenarį sesiją Strasbūrę e, svarstyti skubos tvarka padėti Mėlynojo Nilo e, regione ir kaiminėse regionuose, kadangi padėtis ten yra visiškai katastrofinė ir vykdomi bombardavimai. Ir čia e, iš tuos bombardavimus vykdo e, Šiaurės Sudanas, nėra baigti darbai ir darybos dėl galutinio taikos susitarimo pietų Kardavano ir Melno Nilo e, ar regionų gyventojų nuomonė taip pat nėra visiškai atsižvelgiama. Taigi šie klausimai yra neišspręsti ir jie kelia didelę grėsmę ateičiai. Humanitarinė padėtis turėtų būti e, gerinama skubiai. Taip pat reikėtų daryti spaudimą Šiaurės Sudanui sprendžiančias problemas, jeigu tokį spaudimą Bašyrui būtų galima kaip nors e, daryti, kad jis e, nustotų pažeidinėti tarptautinę teisę, o pietų Sudanui reikėtų teikti pagalbą e, siekiant įtvirtinti demokratiją, siekiant pasirenkti būsiniems rinkimams ir taip toliau. Taigi šios programos yra pačios svarbiausios ir jas reikia kuo skubiau įgyvendinti. Pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausia, įstiksiu žodį Garido Ruiz komisijos atstovai. Jeigu jis pageidauja žodžio, ne, nepageidauja. Tuomet e, galbūt suteiksiu žodį ponė Marcin. Ar, jie, ar jie išgirdo kokį nors klausimą? Ne, prašau. Labai ačiū. Sakydamai pirmąjį klausimą dėl e, dabartinės padėties rengiant konstituciją. Ar vyko procesas susijęs su perėmimo laikotarpio konstitucijos parengimu, kaip buvo minėta, dėl to kilo e, įtampa tam tikra su o, opozicinė opozicijos partija, kuri norėjo e, pilna teisų vaidmens e, šiame procese. Laikinoje konstitucija buvo patvirtinta prieš Liepos 9 dieną. E, kitas etapas yra parengti nuolatinę Pietų Sudano konstituciją. Mes raginame Pietų Sudano vyriausybę šiame etape užtikrinti, kad konstitucijos peržiūros procesas būtų kuo labiau e, įtraukiamojo pobūdžio, integracinis, kad jame dalyvautų opozicinės partijos, plėtinės visuomenės atstovai, kitos struktūros dėl kotonų susitarimo. Mes palaikome ryšius su Pietų Sudano vyriausybė, siekdami užtikrinti, kad pastaroji E, puikiai e, būti susipažinusi su visomis procedūromis susijusiamis su šio sustarimo taikymu. Esame e, klausimus susijus, neįspręstus susijusius su tarptautiniu būdžiamuoju teismu Romos statutu ir šios klausimus Džubos vyriausybė turės svarstyti, svarstyti dėl jų apsispręsti. Uh, nes e, atsižvelgiant į dabartinę padėtį, jie džiubos vyriausybė yra e, pakankamai svarbus. Jeigu e, Pietų Sudanas nuspręstų prisijungti prie kotonų susitarimo, jeigu gausime atitinkamų signalų, tuomet dėsime visas pastangas siekdami, kad šis procesas vyktų kaip įmanoma greičiau ir sklandžiau. Pirmininkė, ačiū prieš teikdama žodį ponai. Tirolje. Dar prieš tai suteiksiu žodį ponai Rinaldi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tik papildyti pono Tirolien pateiktą informaciją. Jam dėkoju už tai, kad sėkmingai delegacijai vadovavo. Aš atsiprašau, kad negalėjau būti posėdyje, kai jis kalbėjo, tačiau vyko kito komiteto posėdis tuo pat metu ir teko dalyvauti koordinatorių posėdėje. Norėjau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, nevyriausybinio organizacijų vaidmo. Pietų Sudanas yra ta šalis, kur valstybė labai silpna, nevyriausybinės organizacijos e, tradiciškai veikia daugybę metų ten ir šiandien jų vaidmuo turi būti peržiūrėtas, nes pirmą kartą tos organizacijos susiduria su tuo faktu, kad bus kuriama valstybė. Yra tokių sąlygų, atsiranda tokių sąlygų, kurių anksčiau nebuvo. Tai yra iššūkis toms organizacijoms, nes būtina atnaujinti veiklą atsižvelgiant į institucinę struktūrą, kurios anksčiau nebuvo. Tai taip pat iššūkis ir Pietų Sudano jaunai valstybei kuri turi įvertinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, jų patirtį, nes šiaip vietoje yra labai nedaug priemonių, kad būtų galima tvarkyti pagalbos ir pagrindinių paslaugų teikimą. Be aišku, yra problemų tarp pietų Sudano ir šiaurės, tačiau svarbiausia yra nutraukti konfliktus. Sudano šiaurėje dar pastebima daug konfliktinių situacijų, įtampa didžiulė. Tam reikia suformuoti naują nacionalinę bendruomenę, o kol kas jos dar nėra. Tiesiog tebėra didelis susipriešinimas. Tai O tai irgi yra iššūkis džiubos naujai vyriausybei arba tarptautiniai bendruomeniai, kuri ten turėtų aktyviai veikti. Trečias, man reikia, svarbus dalykas yra e, tai, kad nafta yra vienas iš svarbiausių Sudano išteklių. Ir mes e, remiamės rytų Timoro patirtim. Pajamos iš naftos yra atskiros lėšos, jos neįtrauktus į valstybės biudžetą, bet svarbu užtikrinti šių lėšų skaidrų naudojimą. Tai galėtų padėti numatyti tam tikras sąlygas. Reikėtų reguliuoti taftos išlaidų paskirstimą taip, kad būtų išvengta bet kokios korupcijos. Mes susitikome su parlamentarais Jie atrodė labai motivuoti kovoti su korupcija, tačiau kai bus įmama gauti pajamas iš naftos, tai tuomet problemų išvengti ko gero nepavyks. Aš manau, kad mes kaip ES čia turime tarti svarų savo žodį, nes yra geros praktikos, kaip jau sakiau. kurį galima pabrėžti ir kurį galima pateikti Pietų Sudano vyriausybei, kurioje galėtų remtis. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pone Tirolė, ar norėtumėte apibendrinti? Ponas Tirolė, apibendrinamas pasakysiu už tai, ką. Manau, kad ta šalis yra tikrai labai miela. Žmonės e, šalies yra labai aktyvūs ir siekia šalies plėtros resursų toje šalyje yra daug, yra daugybė įvairių e, iškasenų, nu, žemės ūkį įmanoma plėtoti efektyviai. Tačiau ši šalis kenčia nuo įtampos, tiek išorinės įtampos, tiek vidaus, kenčia nuo eksploatacijos, kurią patyrė iš sud Šiaurės Sudano. Ta eksploatacija truko 50 metų ir šalis tiesiog e, buvo labai smarkiai išnaudojama, tad iššūkių tebėra didelių. Mes žinome, kad tūkstantmečio tikslai ko gero nebus pasiekti. Tūkstantmečio vystimosi tikslai nebus pasiekti, kad ir kaip gražiai apie juos būtų buvę iki šiol kalbama. Manau, kad ES turi pietų Sudanui būti sėkmės pavyzdys ir turime jiems padėti, kad šalis vystytųsi teisinga linkme. Dėkui. Pirmininkė, ačiū ponė Tirolė. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tas kitas klausimas yra Europos kaiminystės politikos peržiūra. Keisimės nuomonė dėl mano parengto nuomonės projekto užsienio reikalų komitetui. Užsienio reikalų komitetas yra kompetentingas iš esmės šiuo klausimu. Jums leidus suteiksiu žodį savo, kad galėčiau trumpai pristatyti savo nuomonės projektą. Taigi, šis nuomonės projektas dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros yra subalansuotas, aš pritarčiau svarbiausiems aspektams, tačiau e, savo kolegų afete norėčiau paprašyti įtraukti dokumentą mums svarbius kai kurios dalykus iš vystimosi srities. Jų kol kas ten trūksta. Tai toks yra mano nuomonės projekto tikslas. Jame aš paminėjau dalykus, kurie man atrodo esminiai, man atrodo, politikų nuoseklumas turi būti aiškiai atspindėtas kaip vienas iš svarbiausių mūsų komitetų rūpeščių. Čia norėčiau priminti, kad mes kalbame apie konstitucinį įsipareigojimą Europos Sąjungai. Jis numatytas 208 e, straipsnėje sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo turime neužmiršti ir rytinės, ir pietinės kaiminystės. Ir apie abijas kalbant, privalu tų dalykų neužmiršti. Aš apie tai kalbu savo pranešime, kad Europos komisija ir ES išorės veiksmų tarnyba neužmirštų vystomosios bendradarbiavimo pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo, kad būtų remiamas į kaiminystės politiką. Svarbiausiasis tikslas turėtų būti sumažinimas ir galiausiai iš, išnaikinimas skurdo, sumažinimas ir išnaikinimas. E, kai dėl migrantų srautų, kurie atvyksta ES iš pietų ir iš rytų, turėtume nepamiršti, kad turėtume žvelgti į visą tai ne tik per ES saugumo prizmę. Turėtume pasirūpinti mūsų kaimynų tvaria ir stabilia plėtra. Esbo turėtume pasitelti taip pat, kad būsimos politikos būtų nukreiptos į migrantų ir pabėgėlių problemų sprendimą. Turime ne tik užsimti pabėgėlių srautų valdymų, bet kartu ir pasirūpinti, kad tie srautai mažėtų. E, pagalbos, visamusios pagalbos biudžetas neturi būti e, paskirtas kaiminystės politikos finansavimui. Norėčiau pasakyti, kad ryt rytų, artimų rytų situacija irgi yra susirūpinimą kelinti. Europos Sąjunga teikia pagalbą artimiesiems rytams. Turiu konstatuoti ir pasakyti, kad gaila, kad šiame regione Europos Sąjunga veikia taip neaktyviai. Norėčiau, kad Europos išorės reikalų tarnyba ir Europos komisija veiktų žymiai aktyviau, kad būtų svarbiausios diplomatinės ir ekonominės partneris artimuosiuose rytuose. Norėčiau pasakyti, kad arabų pavasaris taip pat turės rimtų pasiekmių ES ir kaiminėms valstybėms. Norėčiau pasakyti, kad svarbu remti vietos pilietinę visuomenę, kuriai pavyko nuversti vietos valdžią, kuri pradėjo veikti savarankiškai, tačiau ta visuomenės emancipacija turėtų vykti laikantis bendrų vertybių, tų vertybių, kurios yra pagarba žmogaus teisėms, demokratija, pagarba moterų teisėms, teising, pagarba teisingumui ir e, pagrindinėms teisėms e, gera valdysena ir kova su skurdu. Tai turėtų būti tų valstybių, kaip ir ES, bendras tikslas. Dėkoju ir laukiu jūsų komentarų. Pone Gereiro, prašom žodis jums. Gracias, señora presidenta de la sesión de hoy. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs esate, taip sakant, nuolatinė pranešėja atsakinga už humanitarinę pagalbą, esate šiok, už šį e, pranešimą atsakinga e, narė. Ir turiu pasakyti, kad skaičiau jį labai įdėmiai ir iš esmės pritariu jūsų pagrindinėm mintims. Pavyzdžiui, apie sąsąją tarp vystimosi politikos ir užsienio reikalų politikos Europos Sąjungoje. Labai svarbu, kad e, vystimosi e, pagalbos e, fondai būtų naudojami lygiai grečiai, kad nebūtų jų naudojimo, dubliavimosi, reikia, aišku, kaiminystės politikai skirti didesnį vaidmenį ir ES politiką reikia įtraukti migracijos srautų valdymą ir apskritai daugiau dėmesio skirti tiems mūsų kaimininiams regionams. Pastaraisiais metais pasaulyje vyko įvairių pokyčių Ir vienas iš svarbiausių yra vadinamasis arabų e, pavasaris. Nepaisant e, įvairių neigiamų socialinių tendencijų, ekonominių krizių ir visame pasaulyje, kai kuriuose valstybėse, kurios buvo e, patyrusios priespaudą, tos valstybės žengė laisvės link, nors dar ten netėjo, net keliavo iki galo, jos vis dar yra tame kelyje. Ir tai reiškia, jog Europos Sąjunga tarsi įsipareigojo e, palaikyti tą e, pereinamą į politinį procesą. ES pietinė siena yra labai svarbi e, strateginių požiūrių, kai santykiai su tomis valstybėmis ES pietuose yra labai svarbus. Tai yra ir labai svarbus ir ekonominių požiūrių, yra energetikos saugumo požiūrių ir panašiai. Ir tai ypač svarbu šiandieną, kadangi mūsų santykiai su tomis valstybėmis priklausys nuo to, kaip tose šalise bus naudojamos demokratinės struktūros, kaip jos bus stiprinamos. Vystimosi politika, kurią mes nuolat remiame šiame komitete, turėtų tapti vienu iš svarbiausių ES užsienio reikalų politikos e, ramščių. Tai turėtų būti svarbiausia, pagrindinė mintis, mano nuomonė. Dar vieną dalyką pranešėja galėtų atkreipti dėmesį šiame komitete. Yra įprasta kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Libijoje vykstančią rekonstrukcijos atstatymo fazę. Matyti, vertinti ir įsieti su tam tikrais e, specifiniais aspektais. Mes matome, kad Libijoje tie atstatymo, ta atstatymo fazė susidūrė su didelėmis problemomis. Europos Sąjungai labai svarbu e, atkreipti dėmesį į tos politinius e, procesus, politinius pokyčius e, savo pietinėme pasienyje. Dėl to visą vystimosi pagalbos perspektyvą reikėtų sieti su tose šalise daroma politinė pažanga. Pone Lijau yra pasiryžusi dėti visas pastangas siekiant to tikslo. Ir jeigu matyti požymių, jog e, šį aspektą galima sieti su e, pokyčiais tose šalyse, politiniais pokyčiais, tuomet mes matysime, jog ir, ir jaunimas, ir moterų, jaunimo moterų padėtis tose, tose šalyse gerėja. Ir Be abejo, visus tos pokyčius reikia remti visokiojopai vystimosi politikos kontekste ir humanitarinės e, pagalbos teikimo kontekste ir ypač padėti jaunimui ir moteriams tuose regionuose. Reikia remti ir parlamentus, nacionalinius parlamentus mūsų kaimininėse šalyse. Šių metų pabaigoje vyks įvairūs e, rinkiminiai procesai skirtingose mūsų kaiminėse valstybėse, tai yra tos valstybės, kuriuose demokratiškumo dar šiek tiek trūksta, tad mes galime įnešti savo indėlį. Dėkoju. Pone Teučiarus, prašom. Ponas Teučiarus, ačiū, ponė pirmininkė. Jūs savo nuomonėje teisingai paminėjote daugelį aspektų. Ačiū Jums už atliktą darbą. Norėčiau Dėl migrantų srautų valdymų tarti keletą žodžių. Jūs teisingai sakėte, kad mes neturime tiek rūpintis krizės valdymu, e, kai jau ta krizė ištinka, bet turime taip pat rūpintis ir pabėgėlių problemomis, kurios kyla iš krizių. Šalis, e, kurios sulaukia tų pabėgėlių srautų, patiria didžiulį migracijos svorį. Europos pietų šalis to spaudimo sulaukia daugiausia, ne jos vienos turėtų nešti tą visą ekonominį svorį. Ačiū. Pirmininkė dėkoju. Išorės veiksmų tarnybai žodis. Ponas Kremoninį, prašom. Thank you very much. Yes. Um, Dėkoju. Manau, kad dokumente paminėti yra labai svarbus dalykai. Norėčiau trumpai priminti, kad ES kaiminystės politikos tikslai yra e, saugumas, stabilumas, klėstėjimas. Visą tai turi būti paremta bendromis vertybėmis. Jos apima be kita ko ir realią demokratiją. Arabų pavasario įvykiai parodė, kad stabilumą sukurti įmanoma, saugumą ir stabilumą taip pat, jeigu šalyje vyrauja demokratija. Tai yra labai svarbu. Visą tai visiems yra puikiai žinoma. Europos kaiminystės politikos tikslas yra skatinti stabilumą ir klėstėjimą, stengianti sukurti tam tikrą pagrindą tam, padedama kurti tvirtą pilietinę visuomenę ir institucijas, kurios yra būtinos, kad demokratija būtų gyventinta. Teisės viršydybės principas taip pat yra labai svarbus dalykas, svarbus, kad galėtų vystytis demokratija ir ekonomika. Taigi Europos Sąjungos kaiminystės politikos tikslai sutampa su vystimosi tikslais. Skurdo mažinimas yra svarbus ir ten, ir ten. Kalbant apie migraciją, svarbu suprasti e, santykį tarp migracijos ir vystimosi. Mes deramės dėl požiūrio į migracijos srautus. E, komisijos kompetentingas direktoratas diskutuoja su Tunisu ir netrukus su Maroku dėl vadinamosios mobilumo partnerystės. Mes žiūrime visus tos tris ramščius, kuriuos aš minėjau ir norime susijęti migraciją ir vystimasi. Norime, kad šalies vystimasis pasitarnautų ten gyvenantiems žmonėms, kad migracija mažėtų. Apibendrindamas galėčiau pasakyti štai ką. Buvo pasakyta, kad būtina siekti pietų šalių vystimosi. Jungt tikslas yra padėti šalies atkūrimui, svarbiausių šalių atkūrimui, svarbiausių vystimus tikslų svarbu neužmiršti. Nematau jokio susiskaldimo tarp vystomosios politikos ir migracijos, nes, manyčiau, kad lėšų skirimas skirtingiems regionams tebelieka aktualus dalykas, nes tai yra politinio sprendimo objektas. Dėkuoju. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à la Commission. Ačiū dabar žodis Europos komisijos atstovai Kristina Mot, prašau. No. Nu, pas, norėsite kalbėti, regis ne? Taip. Ačiū. Norėčiau tik dėl pilietinės visuomenės šį beitą pridurti. Šios rytie Europos komisija daro daug ir numatytos tam tikros lengvatos, kuriant pilietinę visuomenę, tiek kalbant apie rytų, tiek apie pietų kaiminystę. Mes įgyvendame specialias programas, kurių tikslas yra dėkti žmogaus teisėms pagarbą, stiprinti pilietinę visuomenę, turime reikiamų priemonių šiai sričiai kūruoti. Ačiū. Eh bien, merci beaucoup pour... Pirmininkė, ačiū už jūsų išvadas. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki spalio 14 dienos 12 valandos. Balsuosime lapryčio 7 dieną. Lauksiu jūsų komentarų, jeigu norėtumėte, kad dar kas nors būtų pridurta. Dabar pereiname prie humanitarnės pagalbos E, administruojamos ES humanitarnės pagalbos biudžeto kontrolės. Biudžeto kontrolės komitetas yra kompetentingas iš esmės, gruodžio 8 dieną bus jis patvirtintas ir regis aš kažką supainiau, sako pirmininkė. Aš esu nuomonės pranešėja, tad vėl suteiksiu savo žodį ir trumpai pristatysiu nuomonės projektą. Turiu būti ir pranešėjai posėdžio pirmininkė, situacija neįlinė. Biudžeto kontrolės komitetas man nepateikė e, pranešimo projekto, tačiau informacijos gavau sekretoriato dėl svarbiausių dalykų. Taigi, biudžeto kontrolės komitetas Didži Eko e, administravimo reikalus vertina teigiamai. 2009-aisiais audito rūmai paminėjo tam tikras silpnasias viesas dėl atskaitomybės sistemų ir auditų, kai dėl bendradarbiavimo su nevyriausybėmis, nevyriausybėmis organizacijomis pranešėjas į e, ponę Hauser ir kiti praneša, kad e, kalbant apie viešų pirkimų organizavimą, apie rizikos valdymą, apie skaidrumą, kai įtraukiami į darbą subrangovai. Ir pagalbos tvarkymas yra tos rytis, kurios veikia pakankamai sklandžiai. Kai dėl humanitarnės pagalbos Europos komisija mano, kad reikia daugiau realizmo vertinant metinius poreikius ir kad šis biudžetas turėtų būti vis dėlto sustiprintas. Kai dėl nesenai vykusių krizių Haitė ir Pakistane Europos komisija Komisija džiaugiasi sulaukusi greito atsakymo ir greitos eko direktorato reakcijos, nors padėtis sunki, tačiau eko suvaidino teigiamą vaidmenį atliekant koordinacijos darbą. Humanitarniams reikalams biudžetas nuolatos mažėja ir Praeitie su panašiom problemom jau yra susidurta ir ypač šitą problemą paštė metų pabaigoje, kai biudžetas yra praktiškai išsemtas. Džiaugiuosi, kad e, humanitarnėsiniai pagalbai ir skubios pagalbos biudžetai buvo padidinti, kaip siūlė Europos komisija 2014-2020 metų daugiametėje programoje. 915 milijonų eurų ir 800 13 milijonų eurų buvo skirti 7-13 metų laikotarpiui. Reikėtų užtikrinti, kad šios lėšos būtų skirtos tik skubiai humanitariniai pagalbai teikti. Pasisakau už tai, kad būtų siekiama daugiau pažangos, numatant santyki tarp humanitarinės pagalbos padėties atkūrimo ir kad taip pat būtų uh, laikomas lankstesnio požiūrių į turimas uh, lėšas, įskaitant į vystimosi fondo uh, lėšas, nes kol kas tas lėšas panaudoti yra labai sunku, nors teisėkuros priemonės leidžia tokį lėšų panaudojimą. Aš 2012 metais dalyvau klausime šią temą. Galiausiai minimos inovacijos, kurias naudoja eko projektams atrinkti. Yra kalbama apie elektroninių priemonių pasitelkimą projektams teikti tos inovacijos padidino potencial, potencialą, užtikrinant galimybę greičiau peržiūrėti projektus ir atsakyti į tai. Tačiau svarbu, kad šios priemonės neužkilrštų kelio e, mažoms nevyriausybinėms organizacijoms teikti savo projektus, nes jų administraciniai gebėjimai būna dažnai labai menki. Ir čia manyčiau, kad turime įtvirtinti uh, tą principą, kai projektų partneriai turėtų būti įvairūs, jo projektai pirmiausia tarnauti humanitarniams tikslams. Partneriai turėtų, turėtų būti parenkami labai kruopšiai ir jų, atliekam, jų gyvenimi projektai skirti pirmiausia humanitariniai pagalbai. Būtina užtikrinti, kaip panaudojamos lėšos. Tam reikia pasitelkti auditus, kol kas tą daro privatus audito kabinetai ir tuo būdu humanitarinis sektorius ir toliau gali legitimiai veikti. Perduodu žodį jums, kolegos, atreigis nėra norinčių kalbėti. Taip, ponė Keller, prašau. Well, but, um... Turiu klausimą, net nežinau, ar tinkamas tas mano klausimas. Keletą kartų biudžeto auditas sakė, kad visumosios pagalbos srityje reik, reikėtų numatyti ne kažkokius lankščius procentus, bet labai aiškias ribas procentinės, kad būtų galima išvengti klaidų. Nežinau, ar tai turi kokios nors e, reikšmės, tai turi tais ryčiai, kurią kūrė eko. Ką Jūs manote, kolega, apie tai? Nežinau, kaip į tą gerą klausimą atsakyti, sako pirmininkė. Pirmininkė suteiksiu žodį ponui Špigeler iš ECO. Prašau. Thank you, President. Um, just first of all, a quick reaction to the... Norėčiau pirmiausia greitai sureaguoti į pranešimo projektą. Pirmiausia, džiaugiamės šiuo pranešimu, jis yra subalansuotas, jis ten aiškiai pripažįstama, kad humanitarinė pagalba teikiama efektyviai ir tinkamai. Uh, egzistuoja griežta kontrolė, biudžeto kontrolės komitetas to užsima. Tai yra tas dalykas, kuris padeda sustiprinti mūsų partnerystės organizacijomis, su kuriomis bendradarbiaujame. Kaip jūs minėjote, yra keletas dalykų, kurie yra paminėti, kuriems reikia dar daugiau šiek tiek dėmesio. Pirmiausia, jungtinių tautų organizacijos atliekamų darbų e, peržiūra. E, nes būtina tinkamai įvertinti poreikius, čia daug ką dar reikia pagerinti, na ir galiausiai kalbama apie struktūrinius kai kuriuos dalykus. Kai dėl numatytų procentinių ribų ir kaip taikomas turėtų būti biudžetas. Tos procentinės ribos neatminimos pranešime, kur jie turiu prieš save ir matyt, nedaug turi svarbu. So it's, it's, um... Mūsų aptariamai temai. Aš manyčiau, kad dėl pačių rekomendacijų turėtume pasakyti, kad džiaugiamės jomis daugiametėje finansinėje pro, programų yra numatyti tie dalykai, kurie, manyčiau, tie siūlymai yra tokie, kurie e, gali būti puikiausiai įgyvendinti ir pritaikyti praktikoje. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Daugiau regis niekas nenori kalbėti. Kolegos tiesiog pavargo jau turbūt. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima e, bus teikti, bet pasikeitė laikotarpis. Iki spalio 12 dienos 17 valandos. Balsuosime spa, e, lapkričio 7 dieną. 19 darbuotojas klausimas, įvairūs klausimai, kiti klausimai. Ar tokių yra? Regisi ne. Tad kito posėdžio data yra lapkričio 7 diena, 15 valanda. Mūsų posėdis tęsiasi šią popietę rinksis tarp parlamentinio vystimusi komitetų žmogaus teisų pakomitečio ir nacionalinių parlamentų atstovai. Diskutuosime apie sąlygas dėl žmogaus teisų vystimusi politikoje. Manau, kad labai svarbu, kad dalyvautume šiame posėdėje, kai mes esame čionykščiai, jeigu taip galima sakyti, o atvyksta parlamentarai iš tolimesnių vietų. Kol kas visiems linkiu skanaus ir atsisveikinu iki šios popietės. Pone Bermanai, jūsų taip pat laukiu 15 val. susitikti su nacionaliniu parlamentu atstovais.